Jums. Good afternoon, everybody, distinguished, distinguished members. Sveiki visi gerbiami nariai e, komiteto, sveiki po pietų. Pradėsime e, popietinę sesiją ir norime pasveikinti atvykusį pas mus ministrą Alaną Šaterį, kuris yra Airijos e, lygybės teisingumo ir gynybos ministras. Jis pasisakys e, pirmininkaujančios valstybės vardu. Praeitą savaitę mes e, pasveikinome poną Kenį, Airijos ministrą pirmininką. Ir aš pasakiau, galbūt per daug neįsipareigodamas, kad mes tikrai paremsime poną Alną Šaterį, jo darbus, o jis dabar mums pristatys Airijos pirmininkavimo prioritetus per ateinantį pusmetį, jis, kaip visi žinome, bus labai svarbus, nes Europos parlamento mandatas artei pabaiga, taigi šie metai yra nepaprastai svarbus, turime siekti baigti visus savo darbus arba bent jau pažengti, kaip galime toliau, turime dirbti kaip galima geriau, kad galėtume išspręsti svarbiausius dabar svarstamus klausimus ir daug kas yra airijos pirmininkaujančios rankose. Išklausysime gal 15 minučių pasisakymą ministro, o paskui, kaip visuomet, e, koordinatoriai galės paklausti pirmieji frakcijų atstovai, paskui pirmasis raundas ministro atsakymų, o vėliau kiti nariai galės e, iškelti konkrečius klausimus ir surinksime tokiu būdu antrą klausimų atsakymų raundą. Taigi, ministrė Šaterį, sveikinu žodis Jums. Thank you, Ačiū pirmininkė už galimybę komitetui pristatyti Airijos pirmininkavimo prioritetus teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Nors Airija pirmininkaus jau septintą kartą, pirmininkavimas sutampa su mūsų narystės Europos ekonominėje bendryjoje 40-mečių. Pirmą kartą Airijai pirmininkaujant teisingumo ir vidaus reikalai taps įprastų sutarties struktūrų dalimi kartu išaugant ir parlamento vaidmeniui. Mes bendrai esame atsakingi už pačius įvairiausius klausimus, kurie turi esminės svarbos daugiau negu 500 milijonam ES gyventojų. Tai yra klausimai svarbus jų e, saugumui, saugai, teisėms, laisvėms ir tai yra šerdas ES bendradarbiavimo. Ir e, žinoma, lauksime bendro darbo partnerystėje su parlamentu mūsų piliečių interesų e, labui, e, siekiant įgyvendinti teisėkuros e, darbo atvarkę, kurią turime parengę. Tai taip pat pirmas kartas Airijai pirmininkaujant, kai reikia dalyvauti pirmininkaujančio trejoto procese, gyvendinsime darbo tvarkę, e, kuri nesenai buvo paskelbta pirmininkaujančio trejoto programoje, suderintoje su partneriais iš Lietuvos ir Graikijos. Ir turbūt žinote, kad pagrindinis trejoto e, tikslas per ateinančius pusantrų metų yra stiprinti sąjungos gebėjimą atsiliepti į dabartinę e, ekonominę krizę, finansinius, socialinius iššūkius. Uh, Ir e, numatoma, kad programą baigsime įgyvendinti baigiantis dabartiniam e, teisėkuros ciklui, e, tai yra dabartiniai parlamento kadencijai. Be to, tai bus ir Stoholmo programos penkerių metų laikotarpio gyvendinimo pabaiga, tai bus 14 pabaigoje. Kalbant apie ekonominės temas, žinoma, dabar daugeliu europiečių e, rūpi ekonominis stabilumas, e, ekonomikos augimas ir turbūt nenostabu, kad pirmininkaujant e, Airijai susitelksime į stabilumą, darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą. Žinoma, tai yra iššūkis e, siekti, kad Europos ekonomika vėl e, pradėtų aukti, kad e, būtų stabili, turime siekti ekonomikos augimo, kurti darbo vietas ir tai bus pagrindinis mūsų rūpestis pirmininkaujant. Ir kalbant apie teisingumo um, sritį. Uh, tokie e, kaip pavyzdžiui e, pasiūlymai e, dėl duomenų apsaugos pasitarnaus Europos piliečių privatumo apsigui, tai aišku savaime yra vertingas tikslas, tačiau tuo pačiu mes didinsime vartotojų pasitikėjimą internetiniais sandoriais, skatinsime tuo labiau naudoti, šios priemonės gali prisidėti prie didesnės tarp valstybinės priekybos vidaus rinkoje, kad būtų daugiau investuojama, daugiau būtų inovacija ir kad būtų didesnis užimtumas šioje um, um, srityje, kur stebime plėtrą. Ir žinoma, jeigu verslą uh, vis daugiau uh, žmonių vykdės internete, tai bus naudinga ir ekonomikos augimui ES skaitmeninėme amžiuje. Duomenės yra labai svarbus kasdieniai veiklai ir žinoma tai, kad kasdien naudojamės vis daugiau duomenų, turime prieigą prie jų, tai svarbu ne tik tai verslui, tai ne tik tai naujos galimybės, bet ir iššūkiai reguliavimo institucijoms siekiant apsaugoti asmenis nuo pinknaudžiavimo duomenim. Ir žinoma, lygiai taip pat ir teisės sauga turi teisę gauti duomenis, tai yra labai svarbu kovojant su nusikalstamom organizacijom, tačiau lygiai taip pat tos duomenis reikia atidžiai kontroliuoti ir reguliuoti. Todėl pasiekti pažangos derinant duomenų apsaugos paketą bus Airijos pirmininkamo prioritetas. Ir e, čia bus tokios priemonės kaip e, pasiūlymas dėl sąskaitų blokavimo e, įsakymo, taip pat e, nesenai paskelbti nemokumo pasiūly, pasiūlymai ir tos priemonės ir bus mūsų pirmininkavimo prioritetas. Taip pat sieksime pažangos darintis dėl uh, Um, bendrosios Europos pirkimų pardavimų sutarčių teisės. Dabar norėčiau paminėti kai kuriuos um, aktus, kurie ypač įdomus jūsų komitetui. Visų pirma, domenų apsauga. Aš jau trumpai paminėjau um, šį kontekstą, minėjau domenų apsaugą, kaip uh, tuo galima padėti apsaugoti Europos piliečių privatumą, didinti pasi, vartotojų pasitikėjimą internetiniais sandoriais, skatinant e, labiau tuo naudotis, prisidėti prie tarp valstybinės prekybos vidaus rinkoje. Dabar norėčiau e, paminėti, kaip mes planuojame dirbti e, toliau su šita priemonė. Pirminkauti valstybė skirs nemažai dėmesio reformų paketui. Prioritetas čia bus domenų apsauga turint galvoje, kad domenų apsaugos klausimai taip pat buvo aptarti ir neform, neoficialėje TVR taryboje Dublinė praeitą savaitę ir vyko vaisingos diskusijos dėl svarbių aspektų pasiūlyto reglamento, kaip pavyzdžiui, um, namų ūkio išimtis, teisė būti pamirštam, buvo kalbėta apie administracinių sankcijų režimą Ir domenų apsauga taip pat bus įtraukta į e, kovo ir birželio TVR tarybos e, darbo atvarkės. Pirminkaujantį valstybę sveikina e, išsamius pranešimus, kurias parengė jūsų komitetas šį mėnesį. Ir žinoma, toliau stebėsime su įdomumu, kaip bus dirbama šito klausimu. Kitas svarbus prioritetas pirmininkaujančiai valstybei bus direktyva dėl uh, E, pajamų iš nusikaltimų šaldimas ir konviskavimas. Ir praeitą savaitę neoficialiame ministrų sutikime ministrams e, e, buvo pateiktas pranešimas Airijos nusikalstamų pajamų biuro vadovo ir nacionalinių lygmenių Airija labai sėkmingai kovojo su tokiom pajamom ir E, žinoma, e, tokie e, pajamų nusavimo režimai vis labiau yra naudojami ir tarptautinių lygmenių ir visoje ES ir aš tikiuosi, kad tarp, tarpusavio pripažinimo pasiūlymai bus pateikti komisijos artimiausiai ateityje ir jau bus galima reglamentuoti E, tarpusavio konfiskavimo orderio pripažinimą. Taryba pasiekė bendro požiūrio dėl direktyvos projekto 12 gruodžio 7 ir dabar e, rengiamasi pradėti dėrybą su Europos parlamentu, e, taikant įprastinę teisėkuros procedūrą. Kaip aš suprantu, Libė komitete orientacinis balsavimas dėl direktyvos projekto buvo atidėtas, kol nebus gauta nuomonė iš pagrindinių teisų agentūros ir tikiuosi, kad netrukus Libė komitetas galės įvykdyti tai, tai yra vyks orientacinis balsavimas dėl pasiūlymų, kad būtų galima pradėti darbą mums bendrą su parlamentu, siekiant rasti bendrą kalbą ir laiku sutarti dėl pasiūlymo pasiūlyta keleivių duomenų įrašų direktyva yra labai svarbus įsipareigojimas siekiant kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais. Aš tai vertinu kaip ES prioritetą. Ir žinoma, mes sieksime padaryti kaip įmanoma daugiau pažangos mūsų pirmininkavimo metu, kad būtų galima susitarti su Europos parlamentu dėl šito dokumento. Ir žinoma, neturiu jokių iliuzijų dėl to, kad yra prieštaringų aspektų siūlomoje direktyvoje, kad yra labai įvairių e, nuomonėje ir žinoma, bendrai, e, bendrai paėmus yra tam tikras e, sunkumas, kalbant apie PNR pasiūlymų pristatymą parlamente, bent jau kaip tai buvo anksčiau ir žinau, kad jūs pritarėte mano nuomonėje, kad mūsų prioritetas turėtų būti piliečių saugumas ir kad valstybės narės turi dirbti kartu tos, tos siekdamos. Uh, PNR direktyva tai um, yra pasitvirtinusios verties priemonė ir policijai, ir saugumo tarnybams kovojant su um, narkotikų kontrabanda, su priekyba žmonėmis, žinoma, terorizmu. Ir visa tai yra bendros grėsmės ES valstybėm narėm. Tačiau aš suprantu, kad kyla nerimo dėl privatumo, dėl prieigos prie asmenių duomenų kontrolės kai tai daro policijos saugumo tarnybos ir žinoma kyla ir tam tikras nerimas dėl pasiūlymo taikymo srities. Tačiau aš manau, kad vaisingai galime dirbti ir pasiekti reikiamą pusiausvyrą PNR pasiūlyme. Kalbant apie su Schengenu susijusios dokumentus už kuriuos busim atsakingi mūsų pirmininkavimo metu. Tai komiteto nariai žino, kad Šengeno informacinė sistema yra labai svarbi priemonė. Ilgai buvo laukiama antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos. Tai E, yra SIS2 ir tai patobulins esamą sistemą, e, leidžiant su, sujungti perspėjimus ir susijętis e, tai su biometriniais duomenim ir Europos arešto orderis ir tokiu būdu dar geriau galės bendradarbiauti policija ir teismai. Ir žinoma, mūsų prioritetas bus, kad pirmininkavimo metu būtų sėkmingai pereita nuo SIS1 prie SIS2. Ir mes žinome, kad valdysenos e, sistema labai svarbi yra norint, kad Šengeno teisinginas tink, tinkamai veiktų ir šiame kontekste valdysenos paketas bus svarbus e, mūsų, e, mūsų pirmininkavimo metu. Taip pat tai bus svarbu ir parlamentui. Nemažai pažangos buvo padaryta pirmininkaujant Kiprui, siekiant suderinti um, abiejų institucijų pozicijas dėl šitų dokumentų ir aš tikiuosi, kad uh, diskutuojant vyraus tokia pati bendradarbiavimo dvasia kaip ir anksčiau. Toliau, Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės. Tikimės, kad čia bus padaryta pažangos mūsų pirmininkavimo metu. Ir šiuo tikslu ketinu įtraukti šitą klausimą į darbo atvarkę TVR tarybos, kuris, kuri vyks kovo mėnesį. Taip pat norėčiau informuoti komitetą apie tai, ką planuoja pirmininkaujančia valstybė dėl imigracijos vizų ir prieglopšio reikalų. Pirmininkaujantį valstybę sveikina naują komisijos komunikatą e, dėl e, bendros vizų politikos įgyvendinimo ir plėtros siekiant e, augimo. Šitas komunikatas iš tiesų atitinka pirmininkaujančios valstybės prioritetą rasti, kaip skatinti tvarę, tvaro ekonominį augimą, kurti darbo vietas ir čia, žinoma, norėsime praktiniu būdu dirbti su komisija. Bendra pirmininkaujančios valstybės bendras primkaujančios valstybės siekis, kalbant apie e, vizas, e, bus e, sėkmingai baigti darbą su ne vienu vizų klausimų dokumentu ir pradėti darbą dėl naujų. Ir dar lieka du dokumentai, dėl kurių deramasi su parlamentu. Ir baigus tą darbą bus baigta kurti bendra Europos prieglapšio sistema, kaip yra numatyta Stovalmo programoje. Konkrečiai tai būtų prieglapšio procedūrų direktyva ir Eurodac reglamentas. Pirmininkaujantį valstybę pripažįsta, kaip svarbu yra baigti kurti šitas trūkstamas priemonės bendros Europos E, prieglapšio sistemos. Ir žinoma, siekiame dirbti su jumis e, šiais klausimais, kad galų gale būtų baigtas e, darbas. Norime pasiekti sutarimo su parlamentu dėl abiejų priemonių, kad būtų galima baigti kurti bendrą Europos prieglapšio politiką. Na, o kalbant apie siūlomą Eurodak reglamentą, aš manau, kad iš pat pradžių labai svarbu pažymėti, kad Eurodako sistema yra puikus pavyzdys praktinio bendradarbiavimo, kuris padeda kurti bendrą Europos prieglapšio sistemą. Na, o kalbant apie teisėsaugos prieigą prie Eurodak, noriu pažymėti, kad taryba ir e, parlamentas sutarė dėl e, tokios prieigos e, principo siekiant kovoti su terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais ir pirmkaujantį valstybę dirbs su parlamentu, kad išspręstų likusius klausimus ir likusius klausimus susijusius su pasiūlytų reglamentu, e, kad būtų galima veiksmingai taikyti Dublino e, reglamentą, nes tai yra esminės svarbos siekiant sukurti bendrą Europos prieglapšio sistemą. Dar yra likusių neįspręstų klausimų susijusių su prieglapšio procedūrų e, direktyva, tai e, konkrečiai būtų tai, e, konkre, specialių procedūrinių garantijų suteikimas pareiškėjams ir nelydimiems nepilnamečiams. Ir aš žinau, kad Parlamentas yra pateikęs e, tekstą, e, ten yra išdėstyti jūsų tikslai, kalbant apie likusius neišspręstus klausimus. Žinau, kad dabar tai taryboje svarstama yra. Žinau, kad parlamentą e, neramina tai, kad pirmo svarstymo metu taryba nepatvirtino pozicijos dėl prieimimo sąlygo direktyvas ir Dublino reglamento O politinis sutarimas buvo pasiektas dėl to su parlamentu e, um, ir, ir taryba. Suprantu, kad patvirtinti nebuvo galima dėl to, kad nemažai valstybių narių šiuo metu norėtų, e, kad visi likę e, instrumentai būtų tvirtinami kartu. Kalbant apie legalio, legalios migracijos e, priemonės, pirmkaujantį valstybę sieks pasiekti e, susitarimo su parlamentu dėl e, sezoninio darbo direktyvos ir direktyvos dėl perkelimo įmonių vidu, viduje. Ir tikimės, kad bus pateiktas ir naujas pasiūlymas dėl studentų ir mokslininkų, kad komisija tai padarys mūsų pirmininkavimo metu ir priklausomai nuo to, kada tai bus padaryta, pradėsime dėrybas su taryba dėl šito pasiūlymo. Toliau daugiametė finansinė e, programa. E, Kipras ir Danija atliko puikų parengiamąjį e, darbą. Tarybos pirmininkas Van Rumpojus pateikė pasiūlymų praeitą lapkritį ir dabar jau yra nebetoks didelis atotrukis tarp valstybių narių ir suprantu, kad tas darbas vyksta ir neformaliai konsultuojamasi prieš perdodant šitą klausimą vadovų tarybai galutiniam sutarimui ir kaip pirmininkaujanti valstybė ir kaip nacionalinė valstybė, Airija nori, kad ES turėtų pakankamai lėšų, kad būtų galima atlikti numatytą darbą ir kad biudžeto. Uh, pakaktų kurti darbo vietom ir užtikrinti ekonominį augimą. Ir žinoma, mes norėtumėm, kad būtų susitarta kuo įmanoma anksčiau. Manome, kad labai svarbu, kad pirmininkas Anrumpos turėtų pakankamai um, lankstumo dėl to, kaip bus siekiama galų galę baigti šitą darbą. Uh, kalbant apie TV ir daugiametinę finansinę E, programą, tam skirtas priemonės, pirmininkaujanti e, valstybė bendraus su parlamentu, kiek įmanoma, labiau siekiant e, susitarti. Pirmininkaudama Airija taip pat skirs prioritetą tokiom priemonėm, kurios yra skirtos užtikrinti piliečių teisės ir teisės viršenybę. Viena iš tų priemonių bus direktyva dėl teisės turėti advokatą baudžiamosiose bylose ir čia sieksime susitarti su parlamentu. Gerbiamas uh, pirmininkė, esu dėkingas už galimybę padaryti šitą pranešimą ir tikiuosi, kad e, jūs ir jūsų komiteto e, nariai įvertins e, šitą pranešimą kaip informatyvų ir, kaip sakiau, iš, iš pat pradžių dirbsime kartu su parlamentu ir būsiu laimingas galėdamas atsakyti į jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėt. Ačiū, ponė Šaterį, ačiū už įdomų pristatymą ir dabar pradėsime pirmą klausimų raundą. Žodis skirtingų frakcijų koordinatoriams, o tada vyks antras klausimų raundas ir galės paklausti kiti e, parlamentarai. Ponas Papa Nikolau, EPP vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už pristatymą, už Ne, nebuvau tikras, ar jūs kalbėsite ir apie prieglobstį ir migraciją, nes jūs esate teisingumo ministras. Džiaugiuosi, kad išgirdau ir šią temą e, pasisakymą. Jūsų pirmininkavimas yra būtent tada, kai ES susiduria su dideliais iššūkiais ir mes šiame komitete sprendžiame labai svarbius klausimus. E, labai svarbus ateinantiems mėnesiams ir tikrai labai daug tikimės iš jūsų pirmininkavimo. Džiaugiuosi išgirdęs, kad jūs žadate kiek įmanoma efektyviau tvarkyti Šengeno klausimus. Žinote, kokios yra problemos Šengeno sistemoje. Žinote, kad e, parlamentas užblokavo penkis e, pranešimus dėl. Todėl, kad tarp institucinis e, funkcionavimas ES nebuvo pakankamas. Mūsų frakcija ir visas parlamentas mano, kad turime rasti kompromisą, turime rasti pusiausvyrą, tam tikrą būdą, kaip gerbti Lisabonos sutartį, kaip jos laikytis kaip laikytis mūsų mm, galiojančių nuostatų, kad ir ateityje dirbtume veiksmingai. Būtent todėl mes laikomės tokio požiūrio. Iš jūsų pirmininkančio šalies gauti signalai yra tikrai e, teigiami. Norėčiau, kad jūs pakalbėtumėte plačiau apie tai, kokie turėtų būti tolimesni mūsų žingsniai, kaip galėtumėm išspręsti šiandienos ryties, e, šiandienos ryties problemas. Žinoma, iš jūsų pirmininkavimo mes taip pat e, tikimės, kad bus baigta dėrėtis ir dėl e, prieglopšio paketo. Šis klausimas irgi yra gan sudėtingas. Manome, kad Europoje jau laikas turėti bendrą